standartų. Manau, reikia nuodugniau pažvelgti į šiuos dalykus. Belgijoje, Prancūzijoje taip pat, manau, dar yra šis tas, ką dar galima nuveikti. Ačiū kolegai Arsenis, toliau dvi su pusė minutės ir Aldi frakcijos vardu kalbės kolega Kazakas. Уважаемый